Pagal e, darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnį e, pranešimas yra laikomas patvirtintų, pakeitimas laikomas patvirtintų, jeigu 40 narių tam neprieštaraus. Visa šitą informaciją bus paskelbta e, interneto svetainėje. Kitas mūsų darbo tvarkės klausimas, Josef Weidenholzer pranešimas.